klausimo komisijos pareiškimas struktūrinių fondų ir programos Horizontas 2020 sąveika. E, pradėsime diskusijas ir pirmasis pasakys komisijos narys Moideš. Prašom. Pirmininkė, gerbiami nariai, pirmiausiai norėčiau padėkoti Jums, kad pakvietė e, mane pakalbėti su jumis apie struktūrinių fondų ir horizonto 2020 e, sinergiją. Deja, komisijos narė Kretų negalėjo atvykti šiandieną, bet ji paprašė, kad aš pasakyčiau ir jos vardu. Sinergijos e, svarstomos parlamente jau daugybę metų. Horizontas 2020 yra pirma mokslinio tyrimų inovacijų pagrindų programa, kuri aiškiai kalba apie sinergiją su Europos struktūriniais investicijų fondais. Iš tiesų, reglamentas, kuris e, įkuria šios e, fondus, e, pereina nuo gerai būtų turėti praeitie į privalo turėti sinergijas dabartinėje situacijoje ir strategijoje. Taigi sinergijos jau yra užtikrinamos. Ir tikriausiai nereikia jums priminti, kodėl tos energijos tokios svarbos. Kuo daugiau mes jų mm, sukursime tarp struktūrinių fondų ir horizonto 2020, tuo didesnis poveikis bus darbo vietų kūrimui, augimui, investicijoms e, naudojantis nacionaliniu regioniu Europos lygio finansavimu visais lygmenimis. Neseniai mūsų tarnybos paskelbė ir išplatino IDRE e, regi komitetų noriams brošiūrą, kuri vadinasi Europos fondai darbas, e, bendras darbas darbo vietų kūrimui ir augimui. Brošiūroje yra daug konkrečių pavyzdžių apie sinergijas, taip pat e, minimos iniciatyvos, kurios turi didelį sinergijų potencialą. E, pavyzdžiui, galima kalbėti apie konkurencingumą Rumunijoje ar Šiaurės Reinė Vestfalijoje, Ispanijos, Portugalijos atitinkamos laboratorijos, taip pat Čekijos Respublikoje, Vengrijoje, Rumunijoje gyvendinami projektai ar bonės programa Baltijos jūroje. E, dar vienas praktinė, praktinė iliustracija sinergijų e, E, yra susijusi su e, viena dar nauja priemonė, tai yra kokybės e, ženklas, žymė. Tai yra su MVI priemonė ir horizontų 2020 siejama mūsų priemonė, tai susijęs su Tam tikrais veiksmais dėja iš e, dabartinio biudžeto ne viskas buvo finansuojama ir mes žiūrime į kokybišką finansavimą nacionalinių regioninių lygmenių ir nuo tos e, iniciatyvos pradžios lapičio mėnesį apie kokybės e, žymę visi lūkesčiai buvo viršyti mano kolegė e, Korina Kretų. E, su manim, su manim pamatėme, kad yra daugiau negu 3200 tokių kokybės ženklų e, suteikta ir daugiau kaip šimtas finansavimo institucijų dalyvauja, atstovauja jos sanglaudos mokslinių tyrimų e, pusėms ir vykdomas bendras darbas tam, kad būtų galima įgyvendinti e, priemonės ir paremti pasiūlymus pagal kokybės ženklo iniciatyvą. Ir mes iš tikrųjų labai daug dirbame, kad pašalintume tam tikrus trūkumus tarp kokybės meistrikumo e, ženklošio ir valstybės e, pagalbos taisyklių. Dabar jo problemos beveik visos išspręstos, šiandien nebeturėtų kilti sunkumų. Ir e, dar viena platforma komisijos yra įkurta, kad būtų galima padėti keitimas, palengvinti keitimąsi informaciją patirptimi ir identifikuoti konkrečius poreikius ir kliūtis sklandžiam įgyvendinimui kokybės ženklo iniciatyvos. E, man atrodo, kad e, ši iniciatyva šiaip yra šių metų galbūt didžiausia sėkmė ir netikėto sėkmės susilaukė. Tačiau kyla klausimas, ar viskas jau padaryta, gal dar kažką reikia daryti ir turbūt iš tiesų taip ir yra. Sinergijos yra šiek tiek panašios į supaprastinimo procesą. Tai yra testinis darbas, mes turime žengti toliau ir toliau stengtis pasiekti daugiau skirtingų rezultatų. Ir galvodami apie ateitį, e, galime pasakyti, kad mes pagerinsime, plėsime dabartinės energijas. E, pavyzdžiui, kokybės ženklo e, iniciatyva į Kitas uh, e, sitis pagal horizontą 2020 plėsime, pavyzdžiui, į um, Marie uh, e, Skladoskos Kiuri e, veiksmus. Taip pat sieksime daugiau sukurti uh, sinergijų. Jau dabar švaraus dangaus iniciatyva, pavyzdžiui, yra gyvendinama ir mes sieksime, kad projektai būtų kaip galima geriau įgyvendami aeronautikos srityje. Specialiai E, pritaikyti ir man atrodo, kad švaraus dangaus e, iniciatyva, kitos jungtinės techninės iniciatyvos turėtų kartoti, sekti praktiką. Mes su komisijos e, nare kretų būtent tai norėjome pasakyti. Pradėjome nuo išmaniosios specializacijos strategijų įgyvendinant jas reikės nuo pat pradžių įgyve, derinti Horizonto 2020 iniciatyvas su regionės plėtros fondo iniciatyvomis. Ir Horizonto 2020 projektai bus įgyvendinami e, valdymo, tobulant valdymo procesus. Ir mes turime taip pat pasitelkti e, inovacijų, mokslinio tyrimų e, rezultatus išmane, išmaniosioms specializacijoms. E, plėtojamos strategijos išmaniųjų specializacijų dabar yra trys platformos Sevilijoje, Ispanijoje. Tikslas yra trejopas - paspartinti išmaniųjų specializacijų strategijų gyvenimą, paskatinti tarptautinį bendradarbiavimą tarp skirtingų regionų Taip pat trečias tikslas e, sukurti serijas išmanių specializacijų platformų. Kol kas trys platformos veikia. Viena energetikos inovacijų srityje, antra pramonės e, atnaujinimo e, srityje ir trečioji žemės ūkio ir maisto produktų srityje. Šios platformos ir kitos ateityje padės užtikrinti tai, kad struktūriniai fondai būtų naudojami E, veiksmingai ir kad horizonto 2020 papildomos lėštos būtų geras svetas, taip pat bus pritrauktas finansavimas iš strateginių investicijų fondo. Toks išmaniosios specializacijos platformų požiūris e, paremtas gerų pavyzdžių, kurie atsirado po avangardinės iniciatyvos. Iš tikrųjų, per ją pavyko e, išjudinti bendradarbiavimą tarp 30 regionių vyriausybių, taikant inovacijas, kurti, kuriant vertės grandinės ir e, apjungiant mokslininkų ir verslo veiklą. Dabar mes kuriame strateginio klasterio partnerystę e, specialių išmaniųjų specializacijų srityje norime užtikrinti modernizavimą ir pritraukti verslą siekėme, kad jis realiai bendradarbiautų. Ir mes taip pat kelias į meistriškumą. Toks yra kitas e, bandomasis projektas 13 valstybių narių. E, patvirtinta ir horizonto 2020 valdymo priemonės. Mes E, dabar esame pirminėme etape, bandome sutelkti mokslininkus, verslą ir žiūrime, kokios yra galimybės tarptautinio bendradarbiavimo. E, va, yra surinkta nemažai e, renginių siekiant įgyventi šį projektą. Jis bus praplėstas greitai, bus įtrauktos kitos šalis tam, kad būtų juose pagilintos sinergijos. Baigdamas noriu pasakyti, kad sinergijos yra geriau negu mano kelias, jūsų kelias, tai yra mūsų kelias. You, floor... Ačiū komisijos nariai ir prieš teikdama žodį ponui Eiler noriu pasakyti, kad kolegos mes labai vėluosime, ko gero dirbsime iki po 11.20, taigi prašyčiau visų laikytis laiko jums skirto. Tai dabar žodis teiksiu ponui Eiler, pusantros minutės. Pirmininkė komisarė. Šiandien diskutuojame dėl bendros rezoliucijos, dėl sinergijų tarp horizonto 2020 ir kitų Europos struktūrinių fondų. Tai yra ženklas, nes tuo pradedame diskusiją apie būsimą finansinę programą. Tai yra kartu ir atsakymas į klausimą, ką Europa turi ir gali daryti savo piliečiams, ką Europa gali padaryti inovacijų ir augimo labui. Todėl šiandienos diskusijos yra labai svarbus išeities taškas. Tai nėra kažkokia techninė diskusija apie finansavimą, apie biudžetą, tai yra platesnio pobūdžio diskusija. Ji yra labai svarbi Europos ekonomikos, vystimusi Europos plėtotėje ekonominė prasme. Pastaraisiais metais labai daug kur mažinome finansavimą, nustatėme kitus prioritetus ir daug kur už tai brangiai sumokėjome. Todėl manau, kad ši diskusija yra reikšminga dar ir tuo požiūriu, kad kai, kuris, kai, kurios, kai kuriais klausimais mes negalime išspręsti problemų, jeigu neišspręsime esminių struktūrinių klausimų. Jeigu mes struktūriniais fondais rem, reformuosime sena, senąją akademinę sistemą tam, kad ir kitokios institucijos gautų finansavimą, tik tada galėsime, jeigu tai padarysime, tik tada galėsime siekti geresnių rezultatų. Ir aš manau, kad komisijai čia tenka labai labai svarbus vaidmuo kaip jungiamajam elementui. Dėkui, vieną minutę, ponė Kabison. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nari. 3 procentų BVP tikslo pasiekimas iki 2020 metų yra įmanomas ekonominė prasme. Daugiau nei 130 tūkstančių iš kiekvieno fondo tam gali, turi būti skiriama. Bet kaip tą padaryti? Šitą klausimą kaip keliame savo jau labai ilgai, nes nerandame praktinių priemonių. Ir aš taip pat klausiu, galbūt reikėtų peržiūrėti visą sistemą, kad būtų užtikrinti ryšiai su Horizontas 2020 programomis ir taip pat, kad būtų įtrauktos reikalingos institucijos, planuojant investicijas. Ir taip pat visą tai turėtų būti susijęta su e, privačiais ir viešaisiais tyrimų centrais. Manau, taip užtikrintų geresnę komunikaciją. Dėkui toliau, ponė Tomašič, pusantros minutės. Dėkoju. ECR frakcija remia sinergijų idėją tarp struktūrinių fondų ir horizonto programos. Sinergijų tikslas yra sukurti pridėtinę vertę ir leisti investuoti kuo efektyviau. Horizontas 2020 yra ES labai svarbi programa, nes jis skatina inovacijas ir aukščiausių rezultatų siekimą mokslo srityje. Šitaip mes galime atsakyti į susidariusius iš nudienos iššūkius ir į krizės. Tačiau šiek tiek nuvilia tai, kad lėšų 2020 m. horizonto programai yra skiriama mažiau. Junkerio investicijos planas yra finansuojamas iš to, kas turėjo būti skirta šiai programai, todėl jos rezultatai negalės būti tokie geri. Jeigu dar būtų sumažinta horizonto 2020 programos finansavimas, tai būtų labai žalinga ir tikrai nesulauktume tų rezultatų, kurių šios programos tikėjomės. ES turi nustatyti prioritetus, tie prioritetai turi būti ilgalaikiai, kaip ir ilgalaikiai turi būti uh, paska, ilgalaikės turi būti paskatos siekti aukščiausių mokslinių rezultatų. Negalime leisti, kad šiems rezultatams pakenktų kažkokie trumpalaikiai, trumparegiški politiniai planai. Aš manau, kad ir sanglaudos politika neturėtų būti tai naudojama tam, kad finansuotume Horizonto 2020 programą, nes taip susiaurinsime dar vieno labai svarbaus politinės ryties, e, politinės ryties reikšmę. Dėkoju, ponas Mintelburgas. Europa turi investuoti į ateitį, į, į inovacijas, tai kuria naujas darbo vietas, bet to mes esame ir šiaip atsilikę inovacijų išlaidų prasme, lyginant su kitomis šalimis. Kiekvieną eurą investuodami turime galvoti apie tai, kokį pelną tas euras atneš. Tas buvo jau pasakyta, tą minėjo ir komisija, sakydama, jog uh, investicijų poveikis turi būti didesnis tyrimuose. Pone Krecu pasakė, kad reikia atrinkti geriausius aukščiausio lygio mokslinius projektus ir skatinti juos ypač. Man atrodo, kad mes esame šiek tiek daug, per daug prisižadėję, nes praktikoje tai ne visada veikia, praktikoje nėra tos didelio poveikio, kurio mes tikimės iš to finansavimo. Galim labai daug parašyti popierių ir dokumentų parengti, bet nematome praktikoje jokių tų dokumentų rezultatų. Sunku pasinaudoti horizonto 2020 lėšomis ir kombinuoti jas su struktūrinių fondų lėšomis. Sunku valdyti didelius projektus. Aš norėčiau matyti komisijos konkrečias priemonės, kurios leistų supaprastinti tų lėšų valdymą. Ir tos priemonės turi būti ne rašomojo stalo tipo priemonės, jos turi būti nenuleidžiamos iš viršaus, bet turi būti atsižvelgiamai reikalavimus, kurie formuluojami apačioje, ten, kur vyksta tikras darbas. Ir sinergija tai nėra pats savaime tikslas, tai yra Tikslas yra kuo efektyviau panaudoti pinigus, kurių yra labai nedaug. Ir artimiausiais metais turime labai daug nuveikti tam, kad investicijos į tyrimus ir inovacijas nebūtų mažesnės, kad būtų jomis kuo naudingiau pasinaudota. Ponas Omaržė, vieną minutę. Dėkuoju, gerbiamas komisijos nariai. Jau seniai mes prašome, kad būtų užtikrintos sinergijos tarp struktūrinių fondų ir programos Horizontas 2020. Tačiau mes vis tik tai turime būti budrus, turime išlaikyti sanglaudos principą ir, pavyzdžiui, mažiau įsivystę atokiausi regionai e, turėtų turėti progą naudotis e, horizonto 20, e, pavyzdžiui, lėšomis ir struktūrinių fondų lėšomis. Ir tiek nedideli e, projektų, nedidelių projektų e, vykdytojai, tiek e, atokesni regionai turi turėti galimybę naudotis horizonto 2020 finansavimu. Taip, e, įgyvendant didelės, pro, įgyvenamos ir didelės plataus masto programos ir yra daug sudėtingų dalykų, problemų ir dėl to reikia užtikrinti sinergijas taip pat, reikia siekti supaprasnimo ir dabar aš e, noriu, norėsiu pamatyti, ką e, pasakys darbo grupė, kurią sukūrė komisija. Dabar ponas Maragal. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai mes e, kalbame apie sinergijas ir atrodo, kad ši savoka yra pozityvi. E, mes e, surengę buvome klausimą, kalbėjome apie sanglaudą ir apie sinergijas, bet dabar tarsi tie dalykai yra atskiri. Ir įgyvendamos programos siekiame užtikrinti meistriškumą, kompetenciją, tai yra gerai Bet sanglaudos politikoje labai dažnai matome, kad bandoma realias socialinės problemas spręsti, bet rezultatai nekokie būna. Vietose matome e, greituosius geležinkelius, kurie e, trauk, e, traukiniai važiuoja be keleivių ir tai finansuojama yra tokie projektai. Matome Vokietijoje, kitur automagistralės tiesiamos gavus finansavimą. Ar tai yra gerai užtikrina sinergijas? Galbūt taip, mes tai sveikiname. Mes e, sveikiname tai, kad siekiama e, suvienodinti skirtingų regionų lygį, bet nepamirškime taip pat tam tikrų užslėptų pasiūlyme dalykų. E, mes nenorime, kad rezultatas būtų toks, kokiu nenorime. Mes turime e, teisėtas sinergijas remti, bet nenorime, kad paprasčiausiai keičiamos vienos priemonėmis kitomis, dotacijos paskolomis, pavyzdžiui. Mes remiame e, ženklo, kokyglės ženklo Taip pat idėja. Pirmininkė, vertėjai e, turėjo problemų, nespėjo jūsų išverti, nes jūs kalbėjote labai greitai. Pone Damato, pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Sinergijos tarp horizonto 2020 ir struktūrinių fondų gali būti naudingos, bet reikia aiškiai žinoti, kaip jas užtikrinti. Struktūrinių fondų tikslas - sukurti pajėgumus ir sureaguoti į regionų poreikius. E, nacionalinių regionių mastų dėl e, tų poreikio apsitarėme, o horizontas 2020 siekia užtikrinti meistriškumą bendrijos lygmenių. Mm, yra skirtumai tarp e, fondų skirtingų ir taip pat regionams skiriama parama pagal septynerių metų laikotarpį, o horizontas 2020 pirmiausia finansuoja projektus pagal konkurencingumo kriterijus ir sinergijos yra e, svarbios geras dalykas būtų naudojant nepanaudotas lėšas e, geriems projektams e, kurių šiaip nebūtų galima finansuoti kitaip iš horizonto 2020, bet ES kartais elgesi veidmainiškai, nes raginama investuoti į mokslinius tyrimus, tačiau uh, 2 milijardai iš horizonto 2020 yra paimta ir perkelta į Junkerio planą ir tai visiškai netitinka sanglaudos politikos tikslų. Tas kelias yra labai rizikingas ir gali atsirasti du greičiai ir skirtumai didesni tarp e, labiau išsivyščiusių ir mažiau išsivyščiusių regionų gal atsirasti. E, ir žmonės jau šiaip nepasitikė Europą ir mes dar labiau juos nuviliame, nus, nugrėžėme nuo e, Europos. Ponas Vanis Talroj, gerbiamas komisijos nary, dėkoju, dėkoju iš tos puikus, puikius pavyzdžius, kuriuos mums nurodėte, bet mes tiek galime padirbėti geriau, kalbant apie sinergiją tarp kitų fondų ir horizontas 2020. Iš tiesų, horizontas 2020 dauguma investicijų atsiduria senosiuose valstybėse narėse 80 procentų. 80, o 80 procentų struktūrinių fondų investicijų keliauja į naujasias valstybės narės. Tai yra du labai svarbus, bet atskiri fondai, bet tai yra visiškai du skirtingi pasauliai ir nėra labai gerai, kad jo jaunus žmonės viliojame iš tų naujųjų valstybių narių į senasias valstybės narės. Europa siekia gerai subalansuotos raidos ir plėtros regionų plėtros. Ir breksitas yra vienas iš pavyzdžių, kas gali įvykti, jeigu bus tie du skirtingi pasauliai - klesintis miestai tokie kaip Londonas ir vargstančios, kurstančios kaimo vietovės ar, ar neturtingos pramoninės vietovės. Tiem žmonėms tikrai ES nereikalinga. Jie nuo jos nusigrėžia. Todėl mums reikia naujų inovacijomis pagristų sprendimų, kurie galėtų paskatinti meistriškumą Europoje galime tai pasiekti. 160 tūkstančių milijardų, milijardai eurų yra skiriama e, pažangiausiams specializacijoms. Mums ką tik buvo pasakyta apie misiją stiprinti inovacijas, dirbti iš vien. Mūsų rezoliucijoje yra kalbama apie Europos inovacijų tarybą, kurią jūs siūlote. Tas pasiūlymas ateina pačiu laiku. Dėkui, kolegos. Noriu priminti, kad turėjau, tiesiog nėra laiko mėlynų kortelių procedūrai šį vakarą. Ačiū už supratingumą. Dabar iš karto sutiksiu žodį ponui Kozolino. Vieną minutę jums. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Akivaizdu, kad kalbame apie politiką, kuri jau dabar yra gyvendinama šiandieną. Ir ji turi didžiulius ir praradimus. Pažvelkime į struktūrinius fondus. Šimtai milijardų eurų e, yra numatuojama, yra skiriama tyrimams ir inovacijoms, o 80 milijonų skiriama horizontui 2020. Taigi tie ištekliai yra didžiulės sumos pinigų. Mes e, skatiname investicijas, taip pat inovacijas, e, tyrimų centrus, taip pat ir startuolius norime skatinti, ypatingai tos, kuriuos įkuria jaunimas. Taigi ta tema, kurią šiandieną svarstome, yra labai specifinė. Ir dėl to aš galvoju, galbūt reikėtų geriau pasigilinti per, per ateinančius mėnesius ar metus į tai, kaip tie fondai vienas su kitu siejasi. Ir galėtume parašyti pra, pranešimą apie jų ateitį, apie tai, kad kaip būtų galima daugiau sąveikos sukurti tarp šių dviejų fondų. Taip pat reikėtų stengtis, ką komisija jau ir pradėjo, kad tos įmonės, kurios ne nesugeba pasinaudoti e, ištekliais pagal struktūrinius fondus, gautų finansavimą iš Horizonto 2020. Ponas Krasnodėpskis. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Sinergija tarp Horizonto 2020 ir struktūrinių fondų buvo skirta tam, kad kai kurios valstybės narės galėtų pasiekti mokslinės mokslo meistriškumo pasinaudodamos tais fondais. Bet šitas tikslas nebuvo pasiektas. Skirtumai tarp rytų ir vakarų Europos tik gilėja. 13 naujų valstybių narių gavo tik 5 procentus viso pagal horizontas 2010 numatyto biudžeto. Jeigu mes norime tikros sinergijos, turime veikti valstybių narių lygių, bet ir ES lygmenių. Komisija juk patvirtina taisyklės dėl valstybinės pagalbos, audito ir kitų procedūrų. Bendrafinansavimo tarifai skiriasi priklausomai nuo to, ar kalbėsime apie struktūrinius fondus ar horizontą 2020. Taip pat yra ir kitų skirtumų. Pavyzdžiui, paraiškų kalba kokybės ženklas neveikia taip, kaip iš jo buvo tikimasi, nes Europos komisija nepritaikė prie to savo procedūrų. Procedūros negali funkcionuoti sėkmingai, todėl kad yra skirtumai tarp struktūrinių fondų ir horizonto 2020. Būtina gyvendinti reikalingus pakeitimus. Pone Vering, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Komisarė, pirmininkė, kolegės ir kolegos. Pateikta rezoliucija yra puikus pavyzdys, kaip galima dirbti efektyviau. Tai yra proga paskatinti sinergiją tarp struktūrinių fondų ir Horizontos 2020 programos. Labai džiaugiuosi, kad šiandien pateiktas tekstas jungia abi programas taip, kad jos viena kitą tik tai papildo ir jų niekiek nepažeidžia. Be to susijęjami kriterijai yra susijęti su aukščiausio lygio moksliniais tyrimais ir projektais. Aukščiausio lygio tyrimų tikslas reiškia, kad struktūriniai fondai gali būti panaudoti daug sparčiau e, finansuojant mokslinės programas. Man tai labai reikšminga atrodo, kad e, vidutinės ir smulkios įmonės gali ypatingai pasinau, gerai, lengvai pasinaudoti šiomis lėšomis. Tai puikia proga paremti mokslą, paremti inovacijas, sukurti naujas darbo vietas ir apskritai kurti didesnę gerovę Europos Sąjungoje. Dėkoju. Toliau kalbės kolegė Etheridge, bet jos nėra, tai tada ponas Buzekas, pusantros minutės. Pone pirmininkė komisarė, mes vertiname horizonto 2020 laikotarpio vidurio peržiūrą, taip pat ir mokslinių tyrimų programą. Atėjo laikas tikrai patikrinti, kaip 20, horizonto 2020 programoje buvo išleidžiamos lėšos, kaip finansuojami, kaip finansuojami projektai pagal struktūrinius fondus. Vis dėlto labai svarbu panaikinti skirtumus tarp 13 naujų valstybių narių ir likusių valstybių, kaip jau minėjo kolega. Reikia stengtis, kad struktūriniai fondai būtų nukreipti į ateitį, kad būtų įgyvendinti mūsų tyrimų tikslai ir kad būtų įgyvendinta Europos 2020 strategija. Ką galima padaryti? Horizonto 2020 ir struktūrinių fondų sinergijos gali būti labai įvairios. Sakykime, vieno, vienokių programų negalima finansuoti pagal, struktūrinių fondų, pagal struktūrinius fondus, bet galima finansuoti pagal Horizontą 2020 ir atvirkščiai yra tokių e, skaitmeninių projektų, kurie gali būti finansuojami tik tai pagal vieną, o ne pagal kitą programą tokie skirtumai truputėlį ir stabdo finansinį, papra, paprastesnį finansų panaudojimą. Būtų gerai, kad juos būtų galima panaikinti. Taip pat reikėtų pasistengti, kad iš 13 naujųjų narių mokslininkai būtų geriau integruojami į mokslinius projektus ir į mokslininkų tinklus. Dėkoju. Toliau kalbės ponia Toja. Viena minutė. Komisarė, pritarėme Jums. Jūsų žodžiai yra teisingi ir Europos inovacijų tarybos pasiūlymai taip pat yra teisingi. Šiandien labai svarbu panaudoti lėšas kuo efektyviau, ypač kai kalbam apie sanglaudos ir apie e, inovacijų politiką. Teminis koncentravimas į prioritetus, sinergijos yra kertiniai žodžiai, kalbant apie investicijas šiuose srityse. Tik tai kartu derinant resursai gali būti panaudojami efektyviai. Turi būti galimybė finansuoti tą patį projektą iš skirtingų lėšų. Kokie mūsų tikslai, tai yra skaitmeninimas regionuose, techninės pažangos siekimas, inovacijos ir panašiai. Kaip minėjo mano kolega Kabesan Ruės, dabar yra naujų užduočių, naujų darbų, kuriuos reikia padaryti. Ir kai kuriuose srityse mums dar trūksta kompetencijų arba tos kompetencijos yra neteisingai pas, nevienodai pasiskirsti. Mums reikia labai daug geros praktikos pavyzdžių tam, kad galėtume eiti į priekį. Mihailova. Pone Mihailova. Dėkoju. Kalbame apie sinergijas tarp struktūrinių fondų ir horizonto 2020. Mes e, taip pat e, kalbėjome apie bendradarbę ES teritorijų e, bendradarbiavimą ir sinergijas mes turime e, galvoti apie mūsų bendrus poreikius, kurdami sinergijas. Tai pirmiausia investicijos ir ekonomikos augimas. Ir taip pat neturėtume apsiriboti tik tai e, sinergijomis, kurios tarsi kūriamos Europos komisijos lygmenių. Mums reikia sinergijų ir gyvendinamų e, gyvenimo lygmenyje, teritorinėme e, lygmenyje. Reikia užtikrinti sąveiką tarp skirtingų projektų. Norime taip pat ir konkrečių rezultatų e, darbo vietų kūrimo, daugiau darbo vietų ir tvirtesnio augimo. Tai yra mūsų tikslai. Dėkuoju Valkaris Elsiso. Dėkuoju pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Komisija e, e, nusako gairias sinergijoms tarp struktūrinių fondų investicijų ir horizonto 2020. Ir e, lėšų yra nemažai, tačiau kokybė programų priklauso nuo uh, gero valdymo, nuo to, kaip yra užtikrinami ryšiai. Ir taip pat e, buvo kalbama apie kokybės ženklą, apie e, pažangę specializaciją ir taip pat e, reikia užtikrinti, kad vienoje programoje būtų galima naudoti abiejų fondų lėšas ir panašiai. Europos struktūrinių investicijų fondas, e, valdomas, tvarkomas nacionaliniu lygmeniu, gali sulaukti ir e, valstybinio finansavimo tik tuo met, jeigu nacionaliniai veikiai bus įtraukti. Ir jeigu ne, jie negali gauti finansavimo pagal horizontą 2020, tačiau reikia nepamiršti, kad finansavimą reikia skirti MVI, nes mums e, reikia taip daryti, kad užtikrintume augimą. Uh, Mursija, Kanarų salos, ne tik Bruselis ar Berlynas yra svarbus. Ir e, projektai tose regionuose, pavyzdžiui, žemės ūkio maisto srityje inovatoriški projektai yra įgyvendami. Ir tokiu būdu galima sukurti e, darbo vietas pasinaudojant ES lėšomis. Mes turime e, užtikrinti, kad bus sukurta tikra Europos pridėtinė vertė ir kad ne vienas euras nebus panaudotas veltui, nepaklius į biurokratijos pinklės ir kad sinergijos bus geriausias e, mūsų sąjungininkės pasiekti tikslų. Ponas Boštinaru. Ačiū pirminkė. Gerbiamas komisijos nariai. Norėčiau Jums padėkoti už tai, Paminėjote ELAI e, projektą. E, Europoje tikrai matome sėkmį, sėkmės istoriją, sinergijos tarp struktūrų investicijų fondų ir Horizontas 2020 gali sukurti stebuklus. Vengrijoje, Čekijoje ir Rumunijoje dabar įgyvendamas šis projektas, jisai nėra tik uh, didžiausias ar sudėtingiausias rytų Europoje, bet ir e, juo siekiama pažangiausių dalykų, fundamentalieji tyrimai yra skatinami. Ir tokiu būdu Europa gali tapti e, e, labai galingų lazerų fizikos srityje pasaulyje e, lyderė. Magurelėje, Rumunijoje 600 E, mokslininkų dirbs iš visų ES valstybių narių, taip pat iš trečiųjų šalių. Ir tai, tai bus panašu į CERN e, projektą. Mes tikrai labai galime gerai kalbėti apie sinergijas e, ES, nes turime puikų pavyzdį iš mano šalies. Ačiū dabar ponas Rubik. Dėkoju ponė pirmininkė. Maginės, jūs irgi su mumis dirbate mūsų komitete, vertinate mokslinius ir technologinius galimybės ir iš tiesų mes čia turime kalbėti apie kitą kartą po 2050 metų, kaip būtų galima investuoti į mokslinius tyrimus, inovacijas, kaip būtų galima pagreitinti e, šios procesus. Man atrodo, kad Europa turi siekti geriausių rezultatų ir nėra labai gerai, kalbėti apie tai, kaip būtų galima išplėsti skurdą visiems, nes dabar į tai panašu. Bet iš tiesų struktūriniai fondai ir Horizontas 2020 yra puikiai sistema tiems, kurie nori kurti naujas darbo vietas ir, ir didinti gyventojų turtą, turtingumą. Mes turime e, galvo, ieškoti ir klausyti tai, ką sako e, kompetencijos centrai, reikia ieškoti būdų žmonėms suteikti galimybės e, būti savarankiškai dirbantiems. Ir Horizontas 2020 ir jo programos kaip tik galėtų mums padėti pasiekti šių tikslų. Ir todėl labai aišku, kad pažangiosios specializacijos turėtų būti labai aiški priemonė kurti naujas darbo vietas Taigi švietimas ir profesinis mokymas atliks svarbiausią vaidmenį ir mes darysime viską, ką galime, palaikydami komisiją, kuriant šį naują, naujus pasiūlymus. Dėkuoju dar kartą. Ačiū. Toliau vieną minutę, poniai Kumpula Natri. Pirmininkė. mokslas kuria mūsų ateitį, o aukščiausio lygio mokslas pasirūpina tuo, kad bendra, būtų bendradarbiaujama ir iš to kiltų kuo didžiausia nauda. Inovacijos suteikia galimybės aukti ekonomikai ir tai yra ilgalaikis mūsų gerovės kūrimas. Horizontas 2020 leidžia Europai judėti išmane kryptimi. Mums reikia tyrimų biologiniai, ekonomikai, bioekonomikai, Taigi noriu padėkoti komisarui už regionų e, regioninių bonusų programą, kuri labai sėkminga. Šioje vietoje negalime taupyti. Horizontas turi, horizonto programa turi atitikti kokybės reikalavimus, nes tik tada ES galės išsilaikyti konkurencinėje kovoje. Žinoma, regionai taip pat turėtų būti sulyginti pagal savo išsivystimą, kiekvienas iš jų turėtų turėti tuos pačius šansus. Britanija išstoja iš ES, o tai buvo viena iš svarbių Europos tyrimams šalių, taigi reikia apgalvoti mūsų galimybės toliau bendradarbiauti su Didžiaja Britanija šiais klausimais. Dėkoju, toliau ponas Bogovič, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Mes kalbėjome apie jaunimo iniciatyvą ir komisijos pirmininkas mums paaiškino EFSI rezultatus. Dabar kalbam apie sanglaudos fondus, apie Horizontos 2020 programas. Taigi mes turime daug instrumentų, leisin, galėsinčių, galinčių teoriškai pažaboti skurdą ir pasiekti pažangos tose srityse, kuriuose jos galima siekti, kur yra daug galimybių. Pažengiosios specializacijos yra viena iš tokių sričių, jos e, dabar jau savo reikšmė nenusileidžia horizontui 2020. Tačiau galime pažvelgti į statistiką. Senusios valstybės narės sunaudoja 95 procentus visų investicijų šioje srityje. Tai tikrai didelė problema. Norėčiau atkreipti komisijos dėmesį į tai ir paprašyti sukurti kažkokią sistemą, pagal kurią naujos valstybės narės galėtų geriau pasinaudoti ir sanglaudos politiką, ir Horizontus 2020 programą. Kitaip, tai ateityje sukels nemažų sunkumų. Toliau, ponė Rodrygės, viena minutė. Ačiū, pirmininkė gerbiamas kom, komisarė. Labai svarbu siekti sinergijų tarp Europos investicijų ir nacionalinės ekonomikos. Investicijos į mokslą yra labai svarbios ir reikia, kad regionai tarp Europoje tarp bendradarbiautų kuo glaudžiau. Aš noriu paklausti, kaip galima pagerinti tų valstybių narių, kurios mažai pasinaudoja sanglaudos fondų lėšomis padėti, kad jos galėtų geriau tą daryti. dažnai vyksta. E, kai kurios šalis turi daug problemų, pavyzdžiui, Portugalijoje trojka buvo ne vieną kartą ir bandė išgelbėti jos e, finansinę padėtį. Ir Portugalai dabar rinkimuose apsisprendė rinkti kairiuosius dėl to, kad nu, neoliberalistinė politika, mažinimas išlaidų mokslui ir socialinėms reikmėms jiems nepatinka. Aš manau, kad ekofinas turėtų atsižvelgti į tai ir į žmonių nuomonę. Ačiū. Toliau ponas Levandovskis vieną minutę. Pirmininkė. Komisarė. Sinergija labai gražus žodis. Sinergija reiškia, kad lėšos ir pastangos būtų telkiamos kokiam nors tikslui, o neskaidomos raidos, plėtros, inovacijų požiūrių sinergija labai svarbi. Ponas Nistelroj ir kiti tai sakė labai teisingai. Pirmas A skyrius, pasinau, juo gali pasinaudoti daugiausia vakarį, vakarų valstybės, o naujosios valstybės narės daugiau naudojasi sanglaudos fondų lėšomis. Tačiau sanglaudos šalis Tačiau ir sanglaudos fondais pasinaudojančiose šalise reikėtų turėti galimybę plėtoti mokslo tyrimus. Tai yra kitokio pobūdžio sinergijos, apie kurios mes kalbam. Sinergijos, kurios gimsta iš tyrimų mokslinėme pasaulyje, iš universitetų finansavimo, iš jų geresnio bendradarbiavimo. Aš manau, kad čia turėtų struktūriniai fondai veikti geriau. Ačiū. Toliau ponas Būda, viena minutė. Labai ačiū. Europos Sąjunga šiandien labiau negu kad anksčiau turi ieškoti svertų, kurie užtikrintų solidarumą ES ir sumažintų ekonominius bei socialinius skirtumus tarp valstybių narių. Sanglaudos politika yra puikia priemonė ES, kuri gali leisti pasiekti šių tikslų nepaprastai svarbių reikia galvoti apie lankstumą, naują realybę, bet svarbu ne tik tai, svarbu užtikrinti sinergiją tarp penkių struktūrinių fondų ir kitų svarbių programų. Reikia akcentuoti mokslinius tyrimus, inovacijas, e, mažų ir vidutinių įmonių stiprinimą, kad būtų galima pasiekti rezultatų ir sukurti e, naujų darbo vietų. Supaprastinimas aiškus reikalavimai, e, naudojant finansinės priemonės skaidrumas, tai taip pat turi būti vieni iš svarbiausių dalykų komisijai. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad visos valstybės narės vienodai galės naudotis e, finansavimo galimybėmis. Dėkuoju dabar e, spontaniškai pasisakymai, ponas Morais. Ačiū, pane pirmininkė, Horizonto 2020 programos sudaro Europos 2020 programas. Jų tikslas yra skatinti mokslinius tyrimus, plėtrą visoje Europoje, kaip kad tai būtų daroma ir kiekvienoje valstybėje narėje. Ir maždaug 16 milijardų eurų yra skirta tam paketui ir jis yra skirtas padėti valstybėms narėms plėtoti pramonę ir taip pat žiedinę ekonomiką nes tai yra labai svarbus aspektas planuojant finansus programos įgyvendinimo metu, siekiama pagerinti jos teisinę sistemą ir atgaivinti valstybės pagalbos ir paramos mažoms ir vidutinėms įmonėms idėją. Kai kurios ES valstybės narės, pavyzdžiui, ir Graikija, e, turėtų padidinti moksliniams tyrimams ir plėtrai skiriamų lėšų kiekį ir daugiau investuoti į privatų ir viešai sektorių. Ponas Jakovčič, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Sinergija be jokios abejonės yra puikus žodis, bet aš norėčiau jį pavartoti ir savo politiniuose pasisakymuose. Bet čia norėčiau akcentuoti štai ką. Norėčiau perspėti. Mums tikrai labai patinka Horizonto 2020 programų finansai ir mes tokių lėšų, tokių sumų nematome struktūrinėse fondose ir sanglaudos politikos fondose. Todėl mes turime būti atsargus, nes čia reikia nepamiršti ir Europos struktūrinio fondo, taip pat Junkerio fondo. Jie yra skirti finansuoti daug svarbių projektų iš struktūrinių fondų taip pat yra finansuojama labai daug svarbių projektų valstybėse narėse. Bet mes turėtume surasti kūrybišką formulę, kaip būtų galima pasinaudoti keliais šaltiniais, ne tik tai šiais dviem finansavimo šaltiniais, nes greitai jie pritruks lėšų, o tų lėšų labai reikia. Pons Ferrera. Ačiū, gerbiamos komisijos nary. Komisija kalba šiandien apie sinergiją tarp struktūrinių fondų ir programos Horizontas 2020. Ta pati komisija taip kalba, kaip ir ta, kuri Portugalijai pritaikė neteisėtas sankcijas, išaldė struktūrinių fondų lėšas ir Portugalija nubaudė, kuri buvo pagrindinė e, septintos finansinės perspektyvos donorė, kur yra tos valstybės, kurios e, kadaise buvo mūsų draugės, o dabar reikalauja pritaikyti mums sankcijas. Pasimokykime vieną kartą, kad Portugalijos žmonės yra vieningi ir jiems visai nerūpi, ką pasakys Europos komisija. Mes gaudame lėšas iš struktūrinių fondų, bet e, tos lėšos neiš tolo neprilyksta kapitalos rautams, kurie iškeliauja iš Portugalijos. Taigi neteisėtas šantažas, grasinimas iš komisijos pusės yra visiškai netoleruotini. Ne nes tai yra labai nesažininga Portugalijos gyventojų atžvilgių. Užteks to spaudimo. Panas Novako, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes Žinome, kad gėris pasireiškia tada, kai vienodas yra galimybės visiems. Kalbame apie horizontą 2020 ir sinergijas e, su kitomis finansavimo priemonėmis ir mes e, galvojame apie geriausius rezultatus. Pasižiūrėkime dabar iki 20 metų 80 milijardų numatyta horizontui 2020. Tai yra e, didžiulis potencialas e, sinergijams su struktūriniais fondais. Ir, e, kuris, kurie turi 350 milijardų eurų. Bet mes turime galvoti, kaip e, gerai, kaip pasinaudoti finansaviminės priemonės per nelik sudėtingos būna ir e, neatsižvelgia į naudos e, gavėjų poreikius. Reikia gero derinio, pavyzdžiui, e, kreditavimas, kitos priemonės. Kaip mes galime suderinti įvairias programas, mes turime mm, pasižiūrėti, kaip yra sėkmingai įgyvenimas programos ir tikiuosi, kad geri pavyzdžiai paplis. Dabar žodis komisijos nariui. Dėkoju. Gerbiama pirmininkė, labai ačiū Jums visiems. Manau, kad e, diskusija buvo nepaprastai įdomi. Pirmiausia, dėl trijų dalykų. Pirmiausia, mes visi sutinkame su tuo, kad sinergijos yra svarbios svarbios tam, kad užtikrintume geresnį mokslo lygį, geresnės inovacijas. Antras dalykas, mes sutarėme, jog įgyvendant skirtingus projektus, naudojant priemonės pasiektą rezultatų ir pavyzdžiai e, kalba patys už save. Bet taip pat mes visi sutarėme dėl to, kad reikia kur kas daugiau dar padaryti. Darbas tęsiasi, tai yra komandinis darbas, mes turime uh, dirbti toliau, įtraukti parlamentą, komisiją, skirtingas jos tarnybas, nacionalinių vyriausybių atstovus ir dirbti, dirbti. E, mes tokiu būdu užsitikrinsime daugiau sinergijų ir tam mes taip pat turime galvoti netradiciškai, kurti įvairias priemonės, kurios galėtų mus nuvesti link kitokių rezultatų. E, aš esu pasiryžęs, taip pat komisijos narė Krecu yra pasiryžusi dirbti ir toliau labai smarkiai, kad mes galėtume daugiau tokių pavyzdžių pateikti jums, apie kuriuos kalbėjome šiandieną. Taip pat esame jums dėkingi už jūsų paramą, jūsų pavyzdžius, jūsų klausimus ir noriu jūs patikinti, kad visi e, dalykai, kurie buvo pamėti šiandieną, atsispindės mūsų darbuose, mūsų mintyse. Ir dėkoju Jums už visas mintis. E, daug kas e, sutampa su mūsų požiūriu ir e, mes tikrai turime visi dirbti kartu. Labai ačiū Jums už diskusiją. Dėkoju komisijos nariui.